Antrasis darbo tvarkės klausimas, pirmininko pranešimai. Kol prieš pradedant svarstyti kitus darbo tvarkės klausimus, norėčiau tarti keletą žodžių apie, tiksliau išklausyti informacijos apie rinkimų rezultatus Arban, Albanijoje. Esbo pranešė apie labai rimtus rinkimų pažeidimus tiek rengiantis rinkimams, tiek juos vykdant, tiek ir kitose sritise būtų gerai išsiaiškinti, kaip, kokia ten yra padėtis, nes e, Albanija svarbi šalis, kuri rengiasi narystės daryboms ir mes esame pasiuntę į Albaniją poną Kukaną ir Fleckensteiną kaip savo atstovus, kad jie pasirūpintų politinių partijų šalies geresniais tarpusavio santykiais ir iki rinkimų jie savo darbą atliko sėkmingai, tačiau susidaro įspūdis, kad e, rinkimų eigoje vėl buvo pasirinktas kitas kelias darant pakankamai didelę politinę įtaką rinkimo jėgai rezultatams esbo vienareikšmiškai e, yra pareiškusi savo ataskaitoje apie tai, kad buvo perkami balsai, kad buvo manipuliuojama rinkimų rezultatais ir procedūromis ir kad buvo balsu, balsuojama e, už pinigus, e, už kitą atlygį, rinkimų sąrašais buvo manipuliuojama, administracija e, vienreiškiškai kišosi į rinkimų eigą, valdžios institucijos darant spaudimą iš vyriausybės pusės valstybės tarnautojams, e, tam, kad būtų galima jums primesti tam tikrą balsavimo manierą ir būdą. Taip pat e, valstybės tarnybos struktūromis buvo pasinaudota tam, kad būtų galima daryti įtaką rinkimų proceso administravimui. Ir e, tiesiog kai kurie asmenys 39 atvejai yra minimi fizinės agresijos 34 atvejai e, balsų pirkimo, 32 atvejai e, valdžios kišimusi į rinkimus ir manau, kad tikrai verta apie tai pakalbėti. Aš rinkimų nestebėjau, negaliu vertinti, tačiau bet kokiu atveju manau, kad reikėtų mūsų komitete apie tai padiskutuoti. Galbūt ponai Kukanas ir Fleckensteinas galėtų mums trumpai pateikti savo įvertinimą ir uh, e, uh, e, pateikti atitinkamus savo įvertinimus, ar, ar reikėtų mums toliau šios temos imtis. Na, pirmiausia, žodis ponai Kukanai, didesnės frakcijos atstovai, nors man būtų ir tas pats, sako pirmininkas. Uh, Ačiū pirmininkė. <coughs> Keletas žodžių apie pasirinkimą rinkimams Albanijoje. Tikrai politinė krizė buvo rimta labai gili šalyje, daug įtampos po pernai, kai opozicijos nariai nedalyvavo parlamento posėdžiuose kurį laiką, gana ilgai tai truko. Kaip jūs sakėte, mes su kolega Fleckensteinu gruodį lankėmės Albanijoje prieš kalėdas ir mums pavyko užtikrinti sustarimą tarp dviejų politinių partijų. Parlamentui buvo pristatytas tas sustarimas ir vienbalsiai patvirtintas. Dėl vietos rinkimų Jie vyko e, tuo metu, kai yra įgyvendinamos administracinės reformos. E, ketinama sumažinti regiono administracinių skaičių iki 61. Šie rinkimai buvo labai svarbus šaliai, nes tai tarsi testas, išbandymas integracijos e, procesui, nes tai yra šalis e, kandidatė, kuri laukia, kada bus paskelbta dėrybų pradžios data. Dėl to rinkimai buvo labai svarbus ir bus ateities poslinkiams svarbus. Aš su tarptautinėmis organizacijomis bendravau, su SBO E, stebėjimo misijos e, vadovu ambasadoriu Klovė, taip pat su ES ambasadė Flagutin e, kalbėjausi ir su Amerikos ambasadoriumi dirbančiu ten. Taip pat SBO ir ODHI ir ataskaitas perskaičiau iš ankstinės Kalbama apie tai ir vienoje ir kitoje ataskaitoje apie pažeidimus e, rinkimų proceso metu. E, Marai, jūs jau paminėjote kai kuriuos dalykus. Rinkimų kampanija apskritai vyko ramiai, pozityviai, per rinkimus neįvyko kokių nors labai rimtų problemų, neiškilo kokių nors dramatiškų klausimų. Uh, Pozityvus dalykas yra tai, kad dauguma politinių partijų e, neprieštaravo rinkimų rezultatams, e, pralaimėjusios pasveikino laimėjusias. Bet e, manau, kad galbūt reikėtų tęsti e, diskusijas, kai pamatysime galutinės SDO ir ODHIR ataskaitas pasižiūrėti, kokios yra problemos minimos. Manau, kad du dalykai jau dabar yra aiškus, apie kuriuos galima kalbėti, tai yra dekriminalizavimas. Dvi partijos savo susitarime apie tai kalbėjo, kai mes su ponu Fleckensteinu lankėmės. Tai kal, susitarime kalbama apie asmenis teistus ir jų dalyvavimą parlamentai buvo pateikti pasiūlymai, kad nebūtų tokie asmenys rašyti į balsavimo sąrašus e, vietos rinkimuose ar e, parlamento rinkimuose. Bet tai nebuvo užtikrinta, reikia dirbti toliau ir spręsti šią problemą. Kitas aiškus klausimas, aiški problema - balsų pirkimas. Daugeliu atveju reikia tirti, reikia ir įrodyti tokius atvejus. Balsų pirkimas reiškia, kad asmuo, kuris priemė pinigus, dalyvavo nusikalstamoje veikoje. Ir reikia, kad būtų kalbama su policija ir kad viešai būtų įrodyti tokie faktai. Bet matome iš įvairių šaltinių, kad buvo gan paplitęs šis reiškinys. Taip pat valstybės institucijų politizavimas, kitos problemos aktualios, jūs taip pat jas paminėjote. E, Vyriausiosios rinkimų komisijos darbas ne visuomet e, vyko sklandžiai. Almarai pasakyčiau, kad mano nuomonė prieš padarydami galutinės išvadas turėtume palaukti abiejų ODH ir, ir e, SBO ataskaitų ir tada kalbėti kompleksiškai, objektyviai, pasižiūrėti viską, kaip aš jau sakiau, trečią kartą kartoju, e, šių rinkimų rezultatai ir vertimas yra labai svarbus šalies ateičiai tiek. Ačiū. So viel muss ich äh, gar nicht hinzufügen, weil ich völlig ein. Labai daug äh, neturiu kuo papildyti. Pritariu pono Kukano mintims. Odėjir teigia, kad iš esmės rinkimai vyko sklandžiai. Mūsų atstovybė teigia, kad visi, šie rinkimai buvo sklandesni nei visi ankstesni. Italijos ambasados atstovai taip pat teigia, kad Albanijai išrinkimai buvo sėkmingi, tai buvo gera diena, tačiau nepaisant to negalime užmerkti akių ties visų tų pažeidimų sąrašų, pateik, kurį pateikė ODIR. Ir e, todėl reikia palaukti galutinės ataskaitos ir pamatyti, kur vyriausybė turėtų pagerinti savo veiklą ir galbūt e, kai kuriuose rinkimo apygardose reikės e, pakartoti rinkimus, taigi turime palaukti galutinės sodyro ataskaitos. Man daugiausiai sunkumų kelia du aspektai, kai vienos partijos pirmininkas po to, kai apsilankė Bruselė, teigia, kad nepripažins surinkimo rezultatų. <clears throat> Tai jau kelia šiokį tokį nerimą, tačiau mes pirmiausiai turime išsiaiškinti, ar yra tokių rimtų pažeidimų bent vienoje iš tų 61 rinkimo apygardos, e, dėl kurių reikėtų rimtai kalbėti apie pakartotinius rinkimus. Taigi pirmiausia, reikėtų palaukti galutinės ataskaitos, komisijos pozicijos ir po to tarti mums galutinį žodį. Ačiū. Ar dar visus norėtų kalbėti šiuo klausimu? Ne, aš siūlau, sako pirmininkas, pasikviesti į savo komitetą ODIR atstovą maždaug po dviejų mėnesių, pristatyti savo ataskaitą ir aš taip pat manau, kad reikėtų pasikviesti ES ambasadorių Tiranoje. Kiek girdėjau, jis turi pakankamai tvirtą savo nuomonę, <laughs> atrodo, kad jisai netgi dalyvavo kai kurių politinių partijų renginiuose rinkimų kampanijos metu. Ar pritarėte tokiems pasiūlymams? Gerai. Kitas darbo tvarkės klausimas. Vadovų taryba. Pranešėjo Danžano salėje nėra. Vadovų taryba daugiausiai skiria, skiria klausimų arba turėjo skirti saugumo gynybos politikai. Praėjusią ketvirtadienį vykusi vadovų taryba praktiškai patvirtino 2013 metų gynybos vadovų tarybos išvadas Iš to galime tikėtis, kad e, tos išvados bus pradėtos rimtai įgyvendinti. Praėjusią savaitę aš dalyvau diskusijose su ponio Mogerinė ir sutarėme, kad bus parengta bendroji saugumo ir gynybos politikos strategija 2016 metų, iki 2016 metų birželio mėnesio. Be to, Dar prieš tai vykstant koordinatorių posėdžiui mes nusprendėme parengti atitinkamą pranešimą savo iniciatyvą ir įtraukti jį į savo darbotvarkę tam, kad svarstančiai svarbu klausimą galėtume nuo pat prašių dalyvauti diskusijose. Manau, kad kalbant apie glaudesnį bendradarbiavimą gynybos politikos srityje, reikėtų numatyti ir tam tikras išlaidas moksliniams tyrimams, technologijoms, ES biudžete, taip pat kovojant su hybridinio karo grėsmėmis bei stiprinti bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Nepaisant to, kad pakankamai plataus masto diskusija šiais klausimais nevyko, turint omenyje, kad buvo ir kitų klausimų kaip, e, tokių kaip Graikijos krizė ir galimas išėjimas iš eurozonos. Tačiau taip kaip tikėjomės, e, kad bus suteikti aiškus įgaliojimai susiję su galimybėmis e, pasinaudoti atitinkamos Lisbon starties nuostatomis, to neįvyko. Jungtinė karalystė prieštaravo, kad bet kokios parašos pobūdžio nuorodos būtų įtrauktos į galutinio dokumento tekstą, kadangi vadovų tarybos galutiniai dokumentai tvirtinami vienbalsiai, tai situacija yra tokia, kokia yra, tačiau jeigu mes jau nesugebame susitarti arba įvardinti tų temų, kurios yra aiškiai numatytos sutartyje, kalbant apie saugumo politikos iššūkius. Manau, kad mes esame tokiu būdu patekę į pakankamai sėtingą padėtį, kalbant apie tolimesnį ES raidą. Turint omenyje, kad ne vienoje kitoje srityje gyventojai taip smarkiai neremia didesnio rimtesnio ES vaidmens kaip saugumo ir gynybos politikoje, tai tokia valstybių narių kai kurių pozicija dar labiau stebina. Aš Manau, kad ES rytams buvo pakankamai žinia e, gera. E, tiksliau, e, rytinių ES valstybių narių vykdyta blokada, manau, taip pat turėtų mums reikšti aišku signalą, kad uh, tokia situacija nėra primtina. Manau, kad reikia priminti parlamente per plenarinę sesiją patvirtintus mūsų pranešimus, kurie buvo patvirtinti didelę balsų daugumą. Nes viename iš pranešimų paskutinis sakinys skambėjo taip, paveda vyriausiai įgaliotiniai išnagrinėti visas e, galimybės e, imtis veiksmų pagal Lisabono sutarties nuostatas ir tas sakinys nebuvo įtrauktas, netgi ne, nebuvo paminėtas vadovų tarybos išvadoje. Taigi net ir tokią formuluotę reikėjo apeiti, kad būtų galima susitarti dėl kompromiso. Labai aiškus tikslas buvo nepatvirtinti nuolatinio bendravimo struktūrų saugumo politikos srityje ir toliau tęsti e, iki šiol buvusią situaciją, dalyvaujant tik tai valstybėms narėms šioje koalicijoje laisvanoriškais pagrindais. Aš manau, kad tai buvo pakankamai rimtas smūgis ES gynybos politikai. Aš neseniai Rygoje dalyvavau kasmetinėme sustikime tarp Europos parlamento ir JAV kongreso ir su kolegomis iš JAV aptarėme atitinkamus klausimus ir temas ir būtent struktūrinis bendradarbiavimas buvo aiškiai pabrėžtas iš amerikiečių pusės kolektyvinės gynybos aspektai Kai mes sakome, kad kolektyvinė gynyba įmanoma tik NATO kontekste, tai mums iš karto užduoda klausimus, o kokių pastangų mes patys dedame, kad stiprintume savo gynybą. Manau, kad šį klausimą mes turėtume aiškiai užduoti ir naujosioms ES valstybėms narėms rytuose, kurios yra labai susidomėjusios bendros gynybos politikos sustiprinimu, tačiau kurios tačiau negalėjo atsispirti arba pakeisti Junktinės karalystės pozicijos. Taip pat ir mano šalies pozicija kelia nemažai klausimų. Manau, kad mes visi dabar turime nepamiršti, kad Junktinė karalystė ruošiamasi referendumui ir turime dėti visas pastangas, kad jis baigtųsi mums palankia, palankiais rezultatais, nes aš asmeniškai su, pasisakau visapuškai už tai, kad Junktinė karalystė liktų ES sudėtyje, tačiau tam turime tikrai dėti daug pastangų. Ar kas nors norėtų kalbėti šią temą? Turiu pasakyti, kad mane labai stebina, kad niekas nenori šiuo klausimu kalbėti. Taip pat ir Europos liaudės partijos atstovai nelinkia. Mhm. Ačiū pirmininkė. Čia mes kalbame apie vadovų tarybos išvadas, o ne apie paskutinį klausimą, dabar, kai aš šiek tiek vėlavau į posėdį. Nes turėjau pasikalbėti telefonu. Ar mes dabar kalbame apie vadovų tarybos išvadas dėl, išvadas dėl gynybos politikos srities, ar, ar man vėliau reikėtų kalbėti šio klausimu? Taip, dabar prašom kalbėti kalbėsiu e, olandiškai, man bus lengviau išreikšti savo mintis. Ačiū už tą pateiktą informaciją ir pirmininkas jau minėjo, kad mes tikėjomės, kad ši vadovų taryba daugiausiai dėmesio skirs saugumo ir gynybos politikai, nes po 2013 metų gruodžio mėnesio išvadų buvo pakankamai didelės viltis dėl bendros gynybos politikos patvirtinimo, tačiau situacija yra Kitokia liberalai mano, kad gynybos ir saugumo politika negauna pakankamai dėmesio. Vadovų taryboje jau 18 mėnesių Europos vadovai vis nukelia galutinės išvadas į kitą susitikimą, kaip ir šį kartą. Džiaugiuosi, kad iki 16 metų turbūt padaryta bendroji saugumo gynybos politikos strategiją bendrabiaus valstybėmis narėmis. Galėčiau sakyti, kad na, pagaliau praėjus 13 metų mes iš esmės e, Solanos parengtą strategiją atnaujinsime ir dabar įvertin, turime įvertinti, e, kokiu pagrindu tą strategiją įgyvendinsime. Mūsų frakcija nelaukia, kol baigsis vadovų tarybų. Praėjusią savaitę mes pristatėme ALDE atitinkamą kelio gairių planą link integruotos ES gynybos politikos kartu su liberalais gynybos ministras iš Čekijos ir Niderlandų bei Suomijos e, Buvusių gynybos ministrų pristatėme šį planą ir iki šiol jis sulaukė teigiamų įvertinimų, jis yra tikroviškas ir mes siekiame uh, kad būtų sustiprintas Europos ramsis NATO kontekste, tačiau taip pat manome, kad reikia pateikti konkrečių pasiūlymų, reikia atnaujinti Solanos gynybos politikos draudimą, reikia sukurti integruotas ginkluotasias pajėgas, nes dabar turime garbingai pripažinti, kad gynybos išlaidos valstybėse narėse palyginti su jungtinių valstybių gynybos išlaidomis siekia tik tai 45 procentus JAV gynybos biudžeto kartu sudėjus. Tačiau e, tų lėšų panaudojimo rezultatai siekia tik 15 procentų JAV gynybos politikos uh, arba gynybos biudžeto lėšų panaudojimą. Tai reiškia, kad mes ne, nemokame e, pakankamai veiksmingai panaudoti turimų finansinių išteklių gynybos politikos rytyje ir būtent tai atkreipiame dėmesį savo pristatytame dokumente. Taigi aš raginu e, visas frakcijas e, atsovavimą šiame komitete mūsų pateiktą planą įvertinti ir bent jau su juo susipažinti. Pirmininkė, kelios pastabos, kadangi minėjote apie P frakciją, aš kaip ir visi kiti manau, kad esame šiek tiek nusivylę dėl to, kad praeitos savaitės vadovų tarybos kontekstas kažkaip tai nusisuko nuo gynybos ir saugumo politikos prioritetų. E, Viršūnių sutikime nebuvo apie tai kalbama dėl to, kad e, yra kitų problemų - nelegali migracija, Graikija, taip pat Junktinės karalystės paskelbimas apie referendumą, tai kažkaip šiek tiek turėjo neigiamos įtakos 18 mėnesių darbui dėl saugumo gynybos politikos. Aš manau, kad kalbant apie saugumo ir gynybos politiką, Europa nesukuria tikrai labai svarbaus veikėjo įspūdžio. Ir apie ką kalbėjome išplėstinėme valdybos posėdėje, kad mūsų komitetas turi prisidėti prie naujos išsamios saugumo gynybos pasaulinės strategijos ir neseniai mes tris pranešimus apie tai esame rengę, vienas apie saugumo gynybos politiką, kitas apie jos finansavimą. Ir aš manau, kad visos frakcijos ir tikrai PP daug apie tai ir detaliai apie tai kalbėsis e, posėdžiuose, susitikimuose rūdienį. Mes norėtumėme, kad būtų sustiprinta greitesnė reakcija, kad daugiau būtų sutelkti ištekliai ir tas būtų padaryta efektyviau, nes grėsmės yra realios ir, kaip jūs sakėte, bendradarbiavimas su NATO lieka vienu pagrindiniu uždaviniu, nepaisant to, kad nelabai džiaugiamės išvadomis išvados yra tai viename punkte surašytos, vienas punktas skirtas gynybai ir, ir saugumui, tačiau tikimės, kad tarybos darbo atvarkėje ta tema bus reguliari ir tikimės, kad ji bus e, aiškesnė, ten bus daug esminių, esmin, esmingesnės informacijos ir kad mes galėsime išsaugoti ir Europos parlamente šį klausimą savo darbo tvarkėje. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pone Bosman sakė, kad amerikiečiai 35 procentus e, išlaidų, kad mes tik 35 procentus išleidžiame tiek, kiek amerikiečiai, o Rusija 15 procentų, tai tiek. But they are buying tanks and we are buying reports. Jie perka tankus, o mes perkam ataskaitas. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben pro Jahr 100 per metus ES valstybės narės 120 milijardų, milijardų eurų išleidžia gynybai. Tai yra daug daugiau nei Rusija išleidžia ir beveik dvigubai daugiau negu amerikiečiai. Ir dėl trūkstamo saveikumo kuris buvo minėtas, situacija yra tokia, kokia yra. Tai reiškia, kad pasiekime tik 10 ar 15 procentų amerikiečių rezultatų. Tai reiškia, kad mes švaistame mokesčių mokėtojų pinigus, tai yra faktas, Europoje veikia kariuomenės, kurių išlaikymų išlaidos yra didesnės 80, e, kurių 80 procentų išlaidų sudaro išlaidos administravimui, vadovybei ir pačios kariuomenės praktiškai nelieka. Jeigu šios problemos neįspręsime, tai bus e, situacija pakankamai bloga, tačiau kadangi matau, kad kolegom šis klausimas e, nerūpi taip kaip man, tai ir baigsime diskusiją šio klausimu dabar ir perėsime prie kito. Tačiau dar kartą norėčiau pasakyti ir išplėstinėme valdybos posėdėje mes Dar taip pat turėsime aptarti e, tokią praktiką, kaip šios klausimus reikėtų svarstyti, įtraukti į darbo tvarkę, pavyzdžiui, nepasikvietus ambasadorių, kitų e, kompetentingų ekspertų ir jeigu mes tik tai sieksime renkti pranešimus, kuriems būtų teikiami 300-400 pakeitimų, e, o ne priimti rimtus politinius sprendimus, tai manau, kad tai būtų pakankamai didelė mūsų klaida, nes užsienio politika pirmiausiai pasireiškia sugebėjimu rimtai įvertinti e, aktualią politinę situaciją, ne tik renkti pranešimus, kurie yra skirti studentų grupėms. Tačiau net ir šis argumentas atrodo jūsų nejaudina. Kitas dabar tokias klausimas e, delegacijos ryšiams su Baltarusija, viešnagės Baltarusija, kuri vyko nuo 17 iki 19 birželio ataskaita. Kolegė, jūs prašė žodžio. Pirmininkė, aš e, paplojau jūsų pasiūlymui, nes tikrai pritariu, kad mūsų komitetas tikrai turėtų daugiau dėmesio skirti uh, aktualijoms ir jūs e, galite tikėtis visapuškos Alde frakcijos paramos. Šiais klausimais, pirmininkas, ačiū. Ketvirtas dabar turės klausimas dabar. Tai yra <clears throat> Europos parlamento aštuonių narių delegacija, kuri lankėsi Baltarusijoje, kurie vadovavo ponas Strodievskis. Tai buvo pirmas apsilankimas po daugelio metų. Manau, kad e, tikrai būtų prasminga dabar išklausyti kolegų nuomonės apie tai ir buvo prasminga šią kelionę surenkti, su kuo jie ten susitiko ir kaip vyko jų diskusijos ir pokalbiai. Prašau, kolega, jums žodis, ar jis yra salėje? Prašau. Szanowni Państwo. Pirmininkė, ponios ir ponai. Labai trumpai norėčiau pradžioje pasakyti, kad esate gavę komunikatą ir mūsų vizito darbo tvarkę, taigi tikriausiai žinote, kaip buvo bendrai rengiama ši misija, kokios buvo numatytos procedūros, kiek Buvo susitikimų oficialių, kiek susitikome su opozicijos atstovais. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad visas apsilankimas, visas vizitas vyko pagal planą, sklandžiai, nebuvo jokių surprizų, netikėtumų, nei blogų, nei gerų. Aš savo ruoštų manau, kad buvo prasminga ten nuvykti ir pats svarbiausias dalykas mums buvo tas, ką mes pabrėžėme ne kartą, kad laikantis pagrindinių principų parlamento nebus daroma jokių kompromisų. Mes akcentavome politinių kalinių problemą, kalbėjome apie memorandumą dėl mirties bausmės, minėjome reglamentus, taisyklės, kurios riboja pilietinės visuomenės veiklą šalyje. Šalia tų oficialių susitikimų taip pat turėjome susitikimų ir su pozicijos partijų atstovais, politinių kalinių artimaisiais, verslo atstovais, verslininkais, kurie dirba Baltarusijoje, taip pat su tų politinių ir pilietinių grupių atstovais, kurios yra žinomos dėl savo veiklos Europoje ir visame pasaulyje. Manau, kad aktualu ir svarbu yra tai, kad tam tikrose srityse padėtis yra tokia, kad manome, jog Baltarusija kaip ir tikrai nori kalbėti su mumis, yra tokių aktualių klausimų kaip bevizis judėjimas, taisyklės dėl Bolonijos proceso standartų pritaikymo ir kitų klausimų, tokių kaip stipendijos pagal Erasmus programą gaunamos ir panašiai. buvo iš jokios tokios neigiamos patirties. Dėl baisių kai kurių politinių kalinių įkalinimo sąlygų šalyje mes taip į tai atkreipiame dėmesį ir aš manau, kad apie tai diskusijos tęsis ir mes politinių lygmenių ir toliau reikalausime, kad tos sąlygos būtų pagerintos. Ir ypač aktualu yra tai, kad šiuo metu rudenį šalyje vyks prezidento rinkimai ir Europos parlamentui labai svarbus tas etapas, labai svarbu, kokiomis sąlygomis bus rengiami prezidento rinkimai. Taigi labai trumpai tokia yra. Tokie yra įspūdžiai. Aš norėčiau e, padėkoti nariams, kurie vyko kartu, poniai Kalnietėjai, ponui Mamikis ir kitiems. Dėkoju Jums už paramą ir pagalbą mūsų uh, E, apsilankimo Minske metu. Ačiū. Uh, thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasidaryti savo mintimis. Aš antrą kartą lankiausi Baltarusijoje šiais metais. Pirmą kartą vykau viena. Susitikau su užsienio reikalų ministerijos atstovais, taip pat opozicija ir e, su politiniais kaliniais. Lyginant su pirmojo apsilankimu, galiu pasakyti, kad politinių kalinių padėtis, bet jau man susidarė toks įspūdis, kad ji pablogėjo, negu kad mačiau pirmą kartą. Trys iš jų yra teisiami papildomai ir jų bausmės yra prailgintos nuomonių apklausos ir kiti šaltiniai rodo, kad prezidentas Lukašenko yra Baltarusijoje labai populiarus. Tai reiškia, kad jis nieko nebijo, nebijo pozicijos, kuri gana silpna, taip pat nebijo nieko, kas susijęs su politiniais kaliniais, Man susidarė įspūdis ir kai kurie kolegos, su kuriais kalbėjau apie tai, man pritarė. Politiniai kaliniai yra tarsi įkaitai jo žaidimuose subtiliuose tarp ES ir Rusijos. jie laikomi labai prastomis sąlygomis ir tokiu būdu tarsi siunčiamas signalas partneriui Putinui, kad aš nepasikeičiau, aš toks pat kaip ir anksčiau, kad buvau. Tačiau tai yra žmonės, gyvi žmonės, kurie yra tarsi kurie yra tarsi pėstininkai šachmatuose. Bent jau toks daro įspūdis iš e, susitikimų su šeimomis. Dar kai kurie pastebėjimai. Opozicija nuogastauja kad gali vykti panašus procesai kaip Azerbaidžiane. opozicija ir politiniai kaliniai, jų problemos bendraujant su Lukašenka bus užtemdyti pragmatinių interesų. To yra bijomasi. Dar noriu pasakyti, kad vyraujanti atmosfera Baltarusijoje yra baimės atmosfera, bijomasi prarasti suverenumą. Ir Lukašenko yra vertinamas kaip vienintelis sugebantis garantuoti nepriklausomybę Baltarusijos. Mes sulaukėme iš pareigūnų užsienio reikalų e, ministerijos e, tam tikrų prašymų, taip pat ir iš opozicijos. Buvo sakoma, neleiskite Baltarusijai būti užtemdintai kitų e, kaiminystėje išriškėjusių problemų. Ačiū. Thank you, Chair. I will speak later. Ačiū, pirmininkė. norėčiau pasidalyti savo mintimis. Aš taip pat asmeniškai atskirai lankiausi gruodžio mėnesį Baltarusijoje. Tai mes esame su ponia Kalnėte iš tos pačios šalies, tai yra mūsų kaiminė. Matome, kad vyksta skaudus dalykai, labai sunku kalbėti apie uh, politinių kalinių padėtį. Ir apie giminių padėtį, pavyzdžiui, kai e, žmona e, siekia aplankyti vyrą kalėjime, įvyko kažkoks nelaimingas atsitikimas ir ji vos išgyveno. Ir sunku patikėti, kad ta nelaimė, nelaimingas atsitikimas e, atsitiko savaime netyčia. kalbama apie rinkimus, apie galimybę e, opozicijai pasiūlyti vieną kandidatą, bet tai yra susiję, aišku, su pačiomis partijomis, jų tarpusavio santykiais. Man atrodo, kad šiuo metu e, vargu ar tai yra įmanoma. Toks vienas kandidatas opozicijos e, prezidentą Lukašenką remia 69 procentai gyventojų. E, šiais metais vyks rinkimai, bet klausimas, ar vyriausioji rinkimų komisija e, paskelbs 99 procentus balsavusių už, ar rezultatas bus realistiškesnis. Jeigu bus atsispirta pagundai E, padidinti balsavusių už Lukašenko e, skaičių, galbūt bus kažkokių vilčių dėl e, demokratijos procesų. Aš esu įsitikinęs, kad mes turėtume ir toliau bendrauti su Baltarusija. Tai svarbus dalykai. Europos parlamento delegacija, kad veikia, yra labai geras dalykas, to nebuvo 12 metų kažkas buvo bandoma padaryti prieš šešerius metus, bet tai yra kiti dalykai. Noriu pasakyti, jog mes galime dirbti kartu su Baltarusija pozityviai. Ir nėra nuomonių skirtumų tarp ES ir Baltarusijos dėl kai kurių klausimų. E, maisto saugos laboratorija e, įkurta Baltarusijoje, ES finansavo jos teigimą. Baltarusijos mokslininkai, specialistai labai e, džiaugiasi tokiu bendradarbiavimu. Nereikia pamiršti ir kitų bendradarbiavimo formų sėkmingų, kaip kad kova su narkotikų prekyba, sienos kontrolės stiprinimas – ar bendradarbiavimas su vidaus reikalų ministerija. Man regis, kad mes galime sėkmingai plėtoti dialogą, nepamirždami ir išlikusių opių klausimų, demokratijos, žmogaus teisų klausimo, nes tai turėtų būti mūsų pagrindinės, pagrindinės rūpestis. Thank you, Chairman. <clears throat> Well, keep... Ačiū pirmininkė, sutinku, kad reikia vesti kritinį dialogą su baltarusiais kaip po tokį, tačiau turime nepamiršti ir jokių būdų nenukrypti nuo ES pozicijos. Aš tikiuosi, kad ji vis dar galioja. Tai reiškia, kad negalime pripažinti taip vadinamųjų rinkimų Baltarusijoje ir visi politiniai nusikaltimai, kuriuos padarė Lukašenkos režimas. Ir aš kartą susitikau su rink, vyriausios rinkiminės komisijos pirmininku ir jūs susitikote su juo. Tai yra didžiausias manipulia, manip, manipuliatorius, tai yra faktiškai Lukašenkos režimo dešinioji ranka. Ji yra jo dešinioji ranka, ji yra atsakinga už visus tos sukčiavimus ir netinkamus dalykus, kurie įvyko per rinkimų kampaniją ir mes, e, kažin, ar galime tą reiškinį vadinti rinkimais, kaip galima vadinti tai rinkiminę kampaniją, jeigu negalima politinėms frakcijoms, partijoms registruotis ir jeigu negali jos vesti kampanijos. Ir po to, po rinkimų, priešininkai yra įkalinami, kai buvo po prezidento rinkimų, taigi viskas yra labai sudėtinga. Ir mes turėtumėme bendrauti su opozicija, nors ji ir toliau yra labai silpna, susiskaldžiusi, bet taip yra dėl to, kad Lukašenka Lukašenkos režimas labai aktyvus šioje srityje. Taigi, kolegos, mes tikrai negalime legitimuoti ir įteisinti Lukašenkos režimo. Mes e, einame labai plonų ledu ir palaikome ryšius su oficialiais Lukašenkos pareigūnais, kuris pats beje yra atsakingas už dviejų žmonių nužudimą, žmonių, kurie net, nete, visiškai nepagristai buvo apkaltinti terorizmu. Tie du jaunuoliai prarado gyvybės dėl to, kad Lukašenka reikėjo aukų surasti atsakingus ir parodyti, kad jis yra stiprus lyderis. Tai yra labai rizikinga, tai kas vyksta ir man atrodo, kad šis parlamentas pasisakys prieš susitikimą su žemutinių rūmų pareigūnai. Žemutinių rūmų pareigūnai su tri, trimis iš jų buvo susi, susitikta ir bendrauta to apsilankimo metu ir aš man tai nepatinka, aš tą atvirai pasakau, mes negalime susitikti su paskirtais Lukašenko, nes mes siunčiame netinkamą signalą opozicijai ir pilietiniai visuomeniai. Prieš rinkimus Lukašenkai ir reikia uh, to, kad mes pripažintumėme jį iš ES pusės. Taigi nepamirškite, kad e, tas plonas ledas kartais gali įlūšti ir mes galime įsmukti į gilesnius vandenis. Ačiū. E, będę mówił po polsku, bo pan Zdrojewski mówił po polsku. Kalbėsiu lenkiškai, nes e, vienas kolega lenkiškai kalbėjo, man susidaro įspūdis, kad e, mūsų parlamentas dabar e, e, taip vertina Baltarusiją, kaip vokiečiai savo laiku Pietų Afrikos vyriausybė. Visiškai nesivadovaudamas vertybinėmis nuostatomis, o reikia tas E, nuostatas jiems dėkti ir jeigu aš būčiau Baltarusiu, tai e, e, aiškiai pasakyčiau, kad tikrai negalime taip elgtis su jais, kaip mes dabar elgiamės, nes jų vertybės yra kitokios nei mūsų ir turintame, kad kai kurių iš jų kraujas suteptas, rankos suteptas krauju. Turime nepamiršti, kad mes užsipuldami arba užsipuldami užsipuldinėdami Lukašenką stumėme į Rusijos glėbį. Ir tokia e, yra elementari politinė tiesa. Jeigu jūs vadinate save demokratais, aš tokiu nesu, turite suprasti, kad trys ketvirtadaliai, jeigu žmonių Lukašenka remia, tai būdami demokratais mes turėtume tą pripažinti. Taip ar ne? Taigi tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Papirmininkė ponės ir ponai, galiu tik pridurti, kad mūsų delegacija nesusitiko su e, parlamento nariais, kurie buvo išrinkti per tuos rinkimus, kaip kolega kalbėjęs anksčiau minėjo. Mes susitikome su valstybės tarnautojais, tiek atstovaujančiais valdžiai, tiek ir opozicinėms partijoms, politinių e, kalinių sąjungai, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms, nevyriaus, kitiems nepriklausomiems judėjimams, kurie atsiranda Baltarusijoje. Galiu pasakyti, kad kai kurie sustikimai vyko sklandžiau, kai kurie mažiau sklandžiai ir tie sudėtingiausi buvo su asmenimis, su kuriais mūsų nesėja bendros vertybės, tai yra su Teisingumo ministerijos ir Vyriausios rinkimų komisijos atstovais, tačiau mums buvo svarbu, kad ir šių institucijų atstovai išgirstų Europos parlamento balsą ir nuomonė. Labai svarbu, kad Europos parlamentas nuolat primintų e, apie politinių kalinių problemas ir kitus klausimus keltų, dėl kurių mes negalime tartis dėl jokių <clears throat> kompromisų ir mums to vizito metu tapo aišku, kad e, Baltarusijos visuomenės, o ne valdžios atstovai yra pasirengę su mumis bendradarbiauti ir kad laukia mūsų paramos. Ačiū. our strategy in the Adriatic and Ionian region. This... Kitas klausimas yra pasangęs strategija Adrijos jūros regiono. Regione šitą prašymą reikėjo pakeisti. Kas čia vyko per savaitgalį, aš rimtai kalbu. Noriu paprašyti dabar pranešėjos Dubravkos Šuicos pristatyti mums šį klausimą. Ačiū, pana pirmininkė. Mes parengėme nuomonę apie ES strategiją dėl Latvijos ir Jonijos jūrų. NV komiteto e, vardu. E, taip pat veikiu, mano uždaviniai buvo tie patys, kaip ir čia. Ir mes žinome, kad pateikti regi komiteto pasiūlymai. Ponas Jakočič yra atsakingas už tą nuomonę ir, ir strategija skirta tam, kad 70 milijonų gyventojų galėtų naudotis visais privalumais, kad būtų iš apsaugota jūrų, jūros apsaugotos, kad užtikrintas tvarus turizmas ir taip pat kiti aspektai. Tai yra labai, kas svarbu, užsienio reikalų komitetui. Uh, tai, kad ši strategija gali padėti e, potencialioms kandidatėms kad bus pasiūlyta bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis galimybė ir tokiu būdu bus pagerintos e, Balkanų, vakarų Balkanų šalių integravimas e, su Europos Sąjunga ne tik ES šalis - Albanija, Serbija, Montenegro, Jotkalnyje, Bosnija, Hercegovina - taip pat galės bendradarbiauti su Slovenija, Graikija, Kroatija. Gegužės 9 dieną buvo pateiktas buvo terminas pakeitimams 47 e, pateikti pakeitimai. Liepos 1 susitiksime aptarti pakeitimams, pažiūrėsime ar galime susitarti. Aš tikiuosi, kad šešėlį e, pranešėjai susitars dėl kompromisų ir esu tikra, kad jūs perskaitėte e, pranešimą. Mes e, negalime labai plėstis, nes egzistuoja taisyklės nuomonėms, jos negali būti labai ilgos ir negalėjome visko įrašyti, ko norėjome, bet tikiuosi, kad galėsime tą padaryti, pateikdami įvestami kompromisinius pakeitimus energetika, aplinkos apsauga yra svarbiausi dalykai, taip pat e, taikos regione saugojimas ir galimybė regionui naudotis visomis egzistuojančiomis priemonėmis. Mes tikimės, kad galėsime kai ką pakeisti, kas, kai kas mums netinka. Pavyzdžiui, tai, kad nepakankamai deramai kalbama apie nereguliarią migraciją. Mes e, manome, jog šis klausimas galėtų būti atskirai pranešime aptariamas e, pranešime pono Jakovčič, kuris rengiamas regi komitete. Mes žinome, kad buvo kalbama vadovų sutikime apie migracijos klausimus, bet yra ir e, kita problema - nusikalstamumo problema. Reikia e, kalbėti apie nereguliarią migraciją ir tarptautinį nusikalstamumą. E, tai yra svarbus elementai strategijai minėtai. Jūs visi esate gavę pakeitimus, turėsime galimybę juos aptarti ir mes Liepos 15 dieną šiame komitete dar svarstysime juos ir jeigu dabar kas nors nori ką nors pasakyti, tai prašom, aš esu pasirengus išklausyti. Ask not so much for amendments, you might get them. Dar sulauksite daugiau pakeitimų. Picula, nu? Picula. Picula. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Šuicai už pristatytą nuomonę, kalbant apie ypatingai išorės matmenį, politinį matmenį, kuris yra labai svarbus kalbant apie šį Adrijos ir Jonijos jūrų regioną. Ir manau, kad trečioje dalyje yra labai svarbus elementas, kalbant apie politinius aspektus. Ši strategija yra susijusi su keturiomis valstybėmis narėmis ir keturiomis šalimis kandidatėmis. Tai yra didžiulė teritorija ir ta antroji dalis šalis kandidatės galės tikrai puikiausiai pasinaudoti šią strategiją, tačiau reikia pasakyti, kad skirtumas tarp šių valstybių yra labai didelis. Kalbant tiek apie ekonominio išsivystimo lygį, tiek makroekonominius finansinius rodiklius. Ir tie skirtumai kasmet vis labiau išryškėja. Ir taip pat kelių tinklas tam tikrose šalyse nėra labai gerai išplėtotas, magistralių kelių tinklas ir čia šią strategiją bus bandoma kažką nuveikti. Taip pat e, Kroatija pradėjo Adrijos Jonijos e, regiono magistralės e, tiesimo projektą. Tikimės, kad prie to, prie to prisidės ir Europos Sąjunga, nes tikrai Europos Sąjunga turi uh, padėti plėtoti tokį kelių tinklą, magistralių tinklą. Ir nesiniai buvo atlikti bandymai nepalankiausiamis sąlygomis ir panašu, kad kainų taip pat pokyčiai ir priklausimas nuo Rusijos kaip tiekėjo gali iš tiesų kelti nemenką grėsmę šiam regionu. Taigi mes turime kalbėti ir apie dujotiekį E, aišku, tai yra svarbus regionas, kalbant ir apie migrantus ir prieklapšio prašytojus, tačiau čia reikia daryti skirtumą tarp įprastinės migracijos ir imigracijos, kurią, kur, kurią sąlygoja priekeiviai žmonėmis ir už kurią atsakingi priekeiviai žmonėmis. Ir tikrai negalime sakyti, kad yra tas pats dalykas. Mes jau neseniai kalbėjome apie tai Vengrijoje. Ir tikiuosi, kad ši, šią strategiją bus įmanoma sumažinti migra, migrantų srautus. Ir tikiuosi, kad visi veikėjai prisidės toliau plėtojant šią strategiją, kad viskas vyks skaidriai. Ir tokiu būdu mes galėsime pagerinti situaciją visame regione ir kad ši strategija tikrai padės kurti bendrą rinką visame šiame regione. Taigi aš tikiuosi daug iš šios strategijos. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime ALDE grupe želio... Ačiū pirmininkė Aldė frakcijos vardu. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Šučiai už tinkamą nuomonę. ir e, taip pat už rezoliucijos projektą noriu padėkoti parengtą. Žinoma, šis regionas yra nestabilus, todėl mes e, esame susirūpinę procesais, kurie jame vyksta, kaip ir kitose panašiose regionuose, todėl šiam regionui parengta strategija yra iš tiesų prasminga. Norėčiau pratesti kolegos Piculas mintį ir dar paminėti vieną lygmenį, kuris mūsų nuomonė čia nepakankamai pabrėžiamas. Šis regionas galėtų tapti tam tikrų keurodžių siekiant e, užtikrinti stabilesnį energijos tiekimą ir stabilesnius energijos tiekimo tinklus Europoje. Aš manau, kad tos energetinės jungtis galėtų tapti tuo stabilizuojančiu veiksniu. Todėl Europos Sąjunga turėtų siekti remti šios e, projektus ir pastangas ir mes tą turėtume visomis įmanomomis progomis pabrėžti. Ačiū. Ačiū pirmininkė už sutiktą žodį. Aš taip pat dar padėkoti poniai Šuicui už puikią parengtą nuomonę bei pritarti kitiems kolegoms, kurie kalbėjo apie būtinybę užtikrinti saveikumą, atsižvelgti į geopolitinius strateginius aspektus. Taip pat turėtume siekti mažinti socialinį atotrukį vakarų Balkanuose, stiprinti jų sanglaudą. Ir yra dar ir daugiau klausimų, kuriuos būtų galima pabrėžti ir aspektų, tačiau aš noriu paminėti pakeitimą, kurį teikia žaliųjų frakcija, tai yra 42 pakeitimas. Jame kalbama apie aplinkos apsaugos kokybės ir šis regionas turėtų būti e, ne tik svarbus e, energijos išteklių tiekimo prasme, e, tačiau <clears throat> nepaisant visų kitų aspektų mes palaikome pasiūlymus dėl nebūtinybės uh, vykdyti atitinkamą gamtinių išteklių žvalgybą šiame regione, Adrijos jūros regione, tačiau mes turėtume daugiau dėmesio ir pastangų skirti biologinės įvairovės išsaugojimui, aplinkos apsaugai bei siekti patvirtinti bendrus aplinkos saugos planus bendradarbiaujant su regiono valstybėmis. Taip pat ypatingą dėmesį turėtume skirti Adrijos ir jūrai ir Jonijos ir jūros regionui tam, kad e, būtų daromas mažesnis žalingas poveikis šių regionų ekosistemos. Taip pat reikia nepamiršti ir atsinaujinančių energijos, e, atsinaujinančių e, energijos išteklių bei žalim. Ačiū, kad įtraukėte šias nuostatas į nuomonę. Dėkuoju. Mm. Turėčiau pasidžiaugti strategiją, nes analizuojama geografinė teritorija, mums ypatingai artimi, e, bendravimas su kita pakrantė Adrijos jūros yra mums labai svarbus. Norėčiau padėkoti nuomonės referentai ir taip pat pranešėjai. Norėčiau akcentuoti tai, ką minėjo jau kiti kolegos. Tai yra infrastruktūros nebuvimas nepakankami kelių, geležinkelių tinklai. E, Adrijos Jonijos jūros koridorius taip pat bus e, statomas, tai svarbu mobilumui regione ir turizmui, kurį reiktų toliau skatinti. Energetinis saugumas. Aš e, ne visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Taip, Adrijos Jonijos jūros šalys turi labai trapes ekosistemas ir jos gali būti, plėtojant energetikos infrastruktūrą, labai pažeidžiamos. Bet taip pat jos importuoja mažai išteklių. Jeigu bus e, e, daugiau importuojama dujų, gali tai atsiliepti neigiamai aplink aplinkai ir reikia ieškoti sprendimų dėl kitų pavojų, pavyzdžiui, naftos gavyba Adrijos jūroje. Tai gali pakengti turizmui. Dėl to, pirmiausia, kad tai yra uždara jūra. Jeigu įvyktų kokia nors avarija, tai gali užtrukti dešimtmečius, kol e, bus išvalyta uh, E, jūra ir atkurta ekosistema. Dar reikėtų nepamiršti nelegalios migracijos klausimų, nes šios šalys yra tarsi maršrutinės šalys ir e, kova su ekstremizmu, nuo kurio kenčia kai kurios regiono šalys. Mano nuomonė, reikėtų daugiau bendarbiauti, reikia stipresnių sinergijų tarp šalių. Tai būtų labai svarbus veiksnys ieškant deramų sprendimų. Ačiū. Gerimas pirmininkė, e, jau e, kalbėjo beveik visi kolegos iš Kroatijos, aš taip pat pasakysiu, noriu pirmiausiai padėkoti poniai Švicai, ponui Jakovčičiui, kuris yra pranešėjas rengė šį pranešimą regionės plėtros komitete. Adrijos Jonijos jūrų e, strategija. Jau 15 metų aš stebiu, kaip plėtojama ši strategija. Apie tai kalbėjo kolega, kolegos ir dabar matome, kad iniciatyvos virš ES strategija, tai susijęs su makro regionais, pirmasis buvo Baltijos, paskui Dunojaus e, regionas, dabar kalbame apie šį regioną. E, mums, Kroatijai, tai labai svarbu e, taip pat Dunojaus ir Adrijos regionų bendradarbiavimas. Reikėtų taip pat pagalvoti apie stabilų valdysenos mechanizmą. Tokiu būdu atsirastų galimybė padėti tam tikroms valstybėms labiau įsitraukti. Aš matau, kad jau yra tam tikrų darbų kai kur darbai vyksta geriau, kai kur mažiau ir būtų labai gerai taip pat padėti e, kai kurioms valstybėms, jų vyriausybėms labiau įsitraukti į šios strategijos įgyvendinimą. E, ši strategija yra susijusi ir su plėtros dalykais. E, keturios valstybės narės dalyvaus įgyvendinant ir keturios kandidatės, kurios dabar yra skirtingose artėjimo prie ES etapuose, bet tos šalis turi labai aiškius siekius, e, Kosovas, e, Makedonija e, taip pat dalyvaus gyvenant strategiją, bet jos nėra dalis šios strategijos ir jos nepriklauso nei Dunojaus, nei šiai strategijai. Reikėtų rasti būdą pagalvoti, kaip jas integruoti. E, taip pat Serbija, kuri neturi prieigos prie jūros, bet e, jeigu kalbėsime apie paveldą būsios Jugoslavijos, reikėtų galbūt pagalvoti, kaip būtų galima dalyvauti šioje strategijoje. E, ši strategija, šalis, kurios nėra įtrauktos, taip pat turi stiprių nuomonių apie tai, kad būtų gerai dalyvauti ją įgyvendant. Kiti dalykai - energetikos, finansų klausimai ir bendradarbiavimas. E, komisijos narys Hanas užsėmė tais klausimais, Ir jeigu būtų daugiau dėmesio skiriama šiems klausimus, tai reikštų tikrai garantuotų sėkmę šiai strategijai. E, nelegali neteisėta migracija į Italiją, Graikiją yra pirmame e, fronte Slovenija, e, Kroatija šiek tiek mažiau kenčia, bet taip nebus visą laiką, situacija gali labai pasikeisti. Ir dar norėčiau padėkoti kolegai Jakovčičiui ir kolegai Šuic. Frau Sakurava, habe ich für Sie gegessen. Frau Sakurava. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ne Sakuravo. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Šuicai už savo nuomonės pristatymą ir taip pat norėčiau pasakyti, jog pritariu viskam, kas buvo pasakyta kolegų, bet aš manau, kad pagal nuomonės projektą ar pateiktus pakeitimus akivaizdu, kad šis pranešimas neremia tam tikrų veiksmų susijusių su e, imigracijos e, politika. Taip pat, e, kalbant apie tam tikrus makroekonomikos sprendimus, mes negalime jiems pritarti ir panašu, kad imigracijos politika ES tikrai nėra sėkminga. Ir aš manau, kad tokia politika tikia, tikriausiai neduos jokių sėkmingų rezultatų. Ir mūsų strategija dėl makroekonominės padėties gali būti nukreipta visiškai kita linkme. Ne ta, ne, ne, nenukreiptai tuos tikslus, kurių buvo užsibriežta pradžioj. 2012 m. vasario mėnesio susitikime tų valstybių narių atstovai ir komisaras Hanas kalbėjo apie tai, kad norint, kad strategija būtų sėkminga, reikia jie įgyvendinti stambiausius projektus pagal tuos keturis pagrindinius ramšius. Na ir Dunojaus regiono ir Baltijos jūros strategijų patirtis e, rodo, kad e, yra tikrai daug galimybių šalims narėms e, tokiu būdu bendradarbiauti ir tikimės, kad tai bus puikiai proga šioms valstybėms pasirinkti savus tiekimo šaltinius ir tie šaltiniai turi būti tvarūs Taip pat reikia naudoti ir atsinaujančios energijos šaltinius. Reikia modernizuoti struktūrą šiame regione, kuris yra ypatingai tos regiono dalys, kurios yra labiau nutolusios, tam, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti bendru tiekimo tinklu Europos Sąjungoje. Ir taip pat kolegoms norėčiau pasakyti, kad reikia prisitaikyti ir ati, prie ateities. E, tik... Aš manau, kad dabartinės sąlygos e, negali užtikrinti tikrai gerų rezultatų. Ar e, norėtumėte atsakyti, gerima pranešė taip? Dėkoju visiems už išsakytas pastabas. Norėčiau visus patikinti, kad kai parengsime e, kompromisinius e, pakeitimus, e, galėsime pritarti pono Jakovčič rengiamam pranešimui dėl Adrijos ir Jonijos jūrų strategijos Taip pat norėtume, kad rezultatas galutinis būtų tikrai geras. E, tai neturėtų likti tik kažkas išdėstę popieriuje. Ponas Plenkovičius e, labai gerai pastebėjo, reikia užtikrinti stabilios valdysenos mechanizmus strategiją gyvendinant. Mes pasinaudosime ponios Kretų, pono Han komisijos narių patirtimi. Taip pat labai svarbu stiprinti infrastruktūrą Jeigu infrastruktūra bus e, gera, visiems bus tik tai naudingiau. Taip pat Adrijos Jonijos e, jūros koridorius, apie tai kalbėjo ponas Picula. E, valstybės narės investuoja kiek gali savo uh, lėšų plėtodama kelių tinklą, bet reikėtų ir e, geležinkelių tinklo, reikėtų ES pagalbos, kad būtų tikrai iki patraso šis koridorius driektusi, kaip kad buvo numatyta. Tokiu, jeigu turėsime gerą struktūrą, bus lengviau tuos dalykus įtvirtinti ir galėsime užtikrinti tikrą sanglauda regione valstybės yra skirtingos, taip, nepamirštas nei Kosovas, nei Makedonija. E, dabar galvojama, kaip įtraukti šias šalis į strategiją, o dėl Serbijos ji neturi prieigos nei prie Adrijos, nei prie Jonijos jūros, bet ši šalis E, taip pat bus strategijos dalis. Dar kartą dėkuoju ir aš tikiuosi, kad strategija bus e, patvirtinta, kai kiti komitetai pateiks savo nuomonės ir kai bus patvirtintas visas pranešimas. Ačiū. Wir haben damit diesen Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Dirbame greičiau nei planavome. Mes balsuosime savo komitete Liepos mėnesį, regionų, komite, regionų plėtros komitete rugsėjo mėnesį bus balsuojama, taigi yra dar nemažai laiko įtraukti mūsų pasiūlymus. Mes klausimus svarstyti baigiame, o balsavimai yra numatyti 18 valandai. Tai manau, kad reikėtų skelbti pertrauką nes e, jeigu kolegos planavo atvykti balsuoti 18 val. tai negalime anksčiau laiko pradėti balsavimą. Manau, kad jūs su to sutiksite, taigi dabar skelbiu pertrauką iki 18 val. iki pasimatymo. Alex will call you as soon as he's out of the meeting on, on the Monday. Because we have to do that now. Yeah. I see it's just the last day here. Herr Burg?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

Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ponios ir ponai. Dabar pradėsime balsuoti. Ačiū, kad sugrįžote į posėdžių salę. Galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto, dėl e, reglamento pasiūlymo arba pasiūlymo dėl reglamento kuriuo būtų keičiamas E, komisijos reglamento pasiūlymas dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmė vykdyti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiu ir baudimui. Jeigu kas nors supratote pavadinimą, tai dabar galite balsuoti. Pane Lochbiller, galėčiau suteikti žodį. Tik noriu padėkoti visiems šešiems pranešėjams, diskusijos su jais buvo labai naudingos, imta komitetas yra pagrindinis. Svarstant šį reglamentą, jame taip pat vyko pirmasis diskusijos ir atrodo, kad abiem klausimais mūsų nuomonės sutampa. Taigi ačiū. Imta komitetas, e, nepaisant to, kad pagrindinis, nelabai jums padės šiandien balsuojant, nepaisant to vis tiek balsuokime. Prašau. Amerikiečiai naudoja vandenį kaip kankinimo įrankį kalinių atžvilgių. Aš šiame sąraše pasigendu vandens. Oh, vodka borik. <laughs> so, let's vote. Taigi, balsuokime. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 35 kas už, prieš susilaiko atmesta. 37 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis už, prieš susilaiko pritarta. Antras ir 38 identiškai kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias ir 309 identiškai kas už, Ne, norite pastikrinti dėl antro 38. Balsuoti baigiame. Vėl savo kreditinę kortelę bandote išstatyti balsavimo įrangą. Pakartokime dar tą balsavimą. Dar kartą. Dabar baigiame balsuoti. Pritarta 28 balsais už, 17 prieš. Trečias 39, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas 40, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 41, kas už, prieš susilaiko atmesta 42 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti? Šau. Balsuoti pradame, balsuoti baigiame. 24 už 25 prieš atmestą. Balsavome dėl 42 antrosios dalies, penktasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 29 už, 19 prieš, pritarta 6 už prieš susilaiko pritarta. Septintasis ir kešim trečias, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 46, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 47, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 8 ir 48, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuoti baigiame. 24 už 20 prieš pritartą. Pirmasis kompromisų pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 10 ir 51 kartų. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 52. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 53. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 54. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 55. Kas už? Prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 23 už, 27 prieš atmestą. 56 kas už. Prieš susilaiko atmestą. 57 kas už. Prieš susilaiko atmestą. 11.58 kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 60. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 41. E, kas už, ne, pirmininkas atsiprašo, 61. Kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 23 už, 26 prieš atmestą. 12 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 62 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 13 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 14 kas už. Prieš susilaiko pritarta. Šešiasdešimt ketvirtas kas už Ne. Pirmiausia, antrasis kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 64, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 65, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Dabar 66 pakeitimas, kas už prieš, susilaiko atmesta, 72 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 19 kas už, prieš, susilaiko pritarta, ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tikriname dėl ketvirtojo kompromiso. Pradedame balsuoti. balsuoti. Baigiame. 29 už 21 prieš pritartų. Dabar balsuojame dėl 20 pakeitimo kas už. Prieš. Ne, pirmiausia balsuojame dėl penkto kompromiso. Jis pilkas spalva pažymėtas, man reikia stipresnių akinių, sako pirmininkas. Penktasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritartam. 20 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, 21 kas už, prieš susilaiko atmesta, 22 kas už, prieš susilaiko atmesta, 23 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 24 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 25 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 26 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 27 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 28 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 29 kas už, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 24 už 25 prieš atmestą. 30 kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 31 kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 32 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 23 už 27 prieš atmestą, 33 kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pranešimui pritarta 45 balsais už, dviem prieš ir trims susilaikius. Sveikiname pranešėją. Kitas posėdis vyks Liepos 5 dieną, dabar posėdis baigtas. Yes.